teisėtai posėdžiauti visuose organuose, kuriuose esate išrinkti. Laurentijų Brebega nuo Liepos 15 dienos paliko socialdemokratų frakciją ir prisijungė prie ENF frakcijos. Ponas Juan Fernando Lopes Aguilar įstojo į socialdemokratų